pateikė argumentų už Europos paveldo ženklo pripažinimą. Tai yra geras būdas parodyti, kaip nedidelėmis sąnaudomis galime gauti naudos, kurią suteikia Europos Sąjunga. Manau, kad suteikiant Europos paveldo ženklo suteikimas tam tikroms vietovėms, regionams tikrai bus naudingas, padidins e, turistų skaičių. Mes turime siekti, kad Europos tapatybė kad į Europos tapatybę būtų atkreiptas viso pasaulio piliečių dėmesys. Labai atsiprašau, sunku susikaupti, kai salėje toks triukšmas. Ačiū, Santinoro. Ačiū, pirmininkė. Šis ženklas yra labai svarbus e, žemynui, kuriame yra daugiausia UNESCO saugomų vietų e, architektūros centrai, e, saugomo, saugomi gamtos paminklai yra labai svarbus. Šis ženklas bus naudingas ir užmesgant kultūrinį dialogą. Ir tikimės, kad jis bus itin naudingas naujoms kartoms, kad jos geriau suprastų Europos kultūrinį ir kitokį paveldą. Noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą, tikrai nuoširdžiai dėkoju. Tikiuosi, kad komisija sugebės viską sėkmingai gyvendinti, kad būtų apsaugota Europos kultūros ateitis. Ačiū. Dabar ponios PAK pranešimas, rekomendacija Šveicarijos dalyvavimas programoje veiklus jaunimas ir veiksmų programoje mokymosi visą gyvenimą srityje. Ponas Takula. Yes. Haluan todeta tässä, että tämä elikäisen oppimisen ohjelma. Pirmininkė, pasak, noriu pasakyti, kad mokymosi visą gyvenimą programa yra tikras sėkmės ES pavyzdys. Noriu padėkoti Doris Pek už puikiai atliktą darbą. Aš žinoma balsavau už šią rekomendaciją. Tai visų pirma parodo euroskeptikams, kad tokie dalykai kaip visą gyvenimą trunkantis mokymasis yra sėkmės pavyzdys ne tik čia, kad ir už ES ribų esančios šalis rodo susidomėjimą, pavyzdžiui, Šveicarija yra pasiruošusi tai investuoti. Svarbu, kad Europos programos taptų prieinamesnės ir platesnė auditorijai. Tai yra jaunimo programos, mm, mokymosi visą gyvenimą programos, jos yra sėkmingai įgyvendinamos ir aš noriu pasveikinti prisijungusią Šveicariją. Ačiū. Grazie. La parola all'onorevole. Ačiū. Panas Anan. Ačiū, pirmininkė. Ačiū vieną klausimą užduoti parlamento nariams. Kodėl Šveicarijai taip e, viskas sekasi? Atrodo, kad Šveicarija turėjo nukentėti nuo <clears throat> finansų krizės, tačiau e, E, Šveicarijos gyventojai yra du kartus e, vidutiniškai turtingesni nei ES vidurkis. Ir e, taip pat Šveicarija dalyvauja bendroje rinkoje, tačiau kontroliuoja savo sienas, vykdo, nėra prisijungusios prie žemės ūkio bendros politikos, žuvinkystės politikos ir gali pasirašinėti prekybinius sustarimus su trečiosiamis šalėmis. Koks puikus pavyzdys yra e, jungtiniai karalystė, jeigu e, keli milijonai šveicarų gali puikiai gyventi e, tokį modelį pasirinkę, tai kodėl mes negalėtume, būdami dešimt kartų didesni. Manau, kad mes turėtume nukopijuoti Šveicarijos sistemą, įvesti tiesioginę demokratiją ir pritaikyti Šveicarijos modelį Junktinėje karalystėje jos kasdieninėme praktinėme gyvenime. Grazie. Eh, passiamo ora alle dichiarazioni di voto per la relazione. Ačiū. Dabar bus pasisakymai eh, dėl balsavimo motyvų, dėl uh, eh, SAIR pranešimo valstybė narių vykdymo kontrolė, kai komisija vykdo gyvendinimo įgaliojimus, kolegė Muskardinė pasisakys. Ačiū pirmininkė. Balsuojant šiandien dėl šio pranešimo susilaikiau, nes Čia dar kartą bandoma netaikyti kovos su de dempingu procedūros. Tai yra viena iš nedaugelio veiksmingų priemonių kovojant su nesažininga konkurencija. Pranešėjas, aišku, pasiekė kompromiso su taryba, tačiau pranešime teikiamais pasiūlymais negalima atitinkamai e, pakeisti prekybos politikos, ypač turint omenyje, kad e, dabar įmonės kenčia nuo krizės, didėja nedarbas, įmonės yra iškeliamos į kitas šalis. Jeigu nekovosime su klastotėmis, nesugebėsime atgavinti Europos ekonomikos pirmininkė, ponas Ana šitas. Uh, Pirmininkė, pasakysiu, kaip galima paprasčiau. Airijos mokesčių mokėtojai e, yra verčiami remti bendrą valiutą. Turiu pasakyti, kad vakar mano šalyje buvo balsuojama dėl dvišalio paskolų paketo Airijai ir yra sudaromas įspūdis, kad padedame draugiškai šaliai, tačiau negalima padėti įsiskolinusiam draugui, suteikiant jam daugiau e, paskolų, e, nustatant grobikiškas e, palūkanas. Airija sužlugdė bendra valiuta. Ir kiekvienas airijos ekonomistas matė, kad artėja žlugimas, tačiau nieko negalėjo padaryti, nes nebuvo įmanoma didinti palūkanų normų. O dabar Mm, ši karta, ši, ši šalis, visa jos karta yra pasmerkiama mm, skoloms vien tam, kad mes išsaugotume šį savo mm, projektą. Manau, kad užuot gelbėję e, eurą Airijoje, mes turėtume gelbėti Airiją nuo euro. Galbūt reikėtų sudai, laikinai susijęti e, Airijos valiutą su svaru. Grazie. Dichiarazioni di voto per la relazione Andrei Chiene sui diritti umani nel mondo nel 2000. Dabar pasisakymai dėl ponios Andekienės pranešimo dėl žmogaus teisų 2009 metais ES politikos šioje srityje. Kolega Preda pasisakys. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti ponė Andrikienė už pastangas rengiant savo pranešimą Aš balsavau už 25 pakeitimą, nes manau, kad e, e, nebaudžiamumo sąlygos yra labai grėsmingos, kelia didelę grėsmę ES siekia, kad pasaulyje būtų taikomi Europoje gerbiami principai žmogaus teisų srityje. 2009 buvo nemažai kovotojų už žmogaus teisės Rusijoje patalpinta į kalėjimus. 25 <clears throat> pakeitimu mes raginame Rusijos e, kompetentingas institucijas ištirti žurnalisto Magnitskio nužudimo atvejį. E, turime patirties, kad Rusija įsiklauso į Europos parlamento siunčiamus signalus, taigi būtina įsigilinti į šią e, padėtį ir e, imtis daromų priemonių, tyriant šį nusikaltimą. Kolega Kalinovski, pirmininkė Europos Sąjunga mm, gina silpnuosius, diskriminuojamusius, skurstančiusius, mes teikiame Sakarovo premiją kiekvienais metais. Tačiau Europos Sąjunga dažnai e, neskiria pakankamo dėmesio žmogaus teisėms mūsų teritorijoje. Noriu atkreipti dėmesį į e, mažumų padėtį Europos Sąjungoje, tai yra Lenkų e, mažumos padėtį Lietuvoje. Lietuva yra pasirašysi tarptautinės e, mažumų apsaugos konvencijas. Lietuvos Seimas turėjo priimti šiandien sprendimą dėl uh, E, galimybės mokytis gimtąją kalbą. Mažmoms sprendimas yra nukeltas vėlesniam laikui. Aš kreipiuosi Europos institucijas, Europos parlamento pirmininką komisiją, e, ragindamas, kad šios institucijos reikalautų valstybių, iš valstybių narių gerbti tautinių mažumų teisės, leisti užtikrinti galimybę mokytis gimtąją kalbą. Lietuvoje vykdoma e, diskriminacinė politika uždarant lenkiškas mokyklas. Ačiū. Grazie, la parola all'onorevole Kelam. Dėkuoju, dabar steiksiu žodį Kelamui. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat paremiau 25 pakeitimą, ypač antrąją dalį. Jis labai svarbi, ten paminėta, kad Europos parlamentas siūlo pasvarstyti, ar nereikia numatyti draudimo Rusijos pareigūnams įvažiuoti į ES tiems, kurie davauja Magnitskai byloje ir bendradarbiaujam, teisės saugos institucijoms bendradarbiauti, kad galima būtų užšaldyti šių Rusijos pareigūnų sąskaitas visose valstybėse narėse. Mano nuomonė, pirmininkė, tai yra tikrai labai svarbus klausimas ir Rusijai, ir ES. Ir aš labai skatinu komisiją ir tarybą vadovautis Europos parlamento nuomonė. Europos parlamento galios pastaruoju metu buvo sustiprintos ir atėjo dabar laikas pereiti nuo žodžių prie veiksmų. Ir e, tiems, kurie pažeidžia žmogaus teisės, reikėtų numatyti griežtesnės priemonės. Manau, kad bendradarbiavimas su Rusija įmanomas tik tada, kaip Magnitskai ir Skaudorkovskai bylos bus skaidriai sprendžiamos, o atsakingi asmenys nubausti. Dėkuoju. Ačiū. Dabar žodis teiksiu pon, ponui Takulą. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau už ponios Andrikinės pranešimą nes labai svarbu vis garsiau kalbėti apie žmogaus teisų klausimus. Tai yra viena iš esminių ES vertybių, bet labai svarbu ir patiems įgyvendinti tas vertybės, o tai nėra visą laiką lengva padaryti. Visai, visai aišku, ko norime pasiekti, bet kaip tai įgyvendinti praktikoje, tai visai kitas klausimas. Norėčiau galbūt išsakyti e, mintį dėl darbo tvarkos, kaip laky pranešimą nagrinėjome kai ką pastebėjau. Pasistakė apie, pas, atsistojo apie 50 žmonių. Mums pasakė, kad trūko, kad nebuvo 40. Nesilaikome pagrindinių taisyklių. Jeigu patys negalime tinkamai elgtis, negalime priversti kitų elgtis kažkaip, kaip mes norime. Labai svarbu, kad visą tai, ką darome, būtų daroma pagal taisyklės, pagal įstatymus. Svarbu, kad mes gertume žmogaus teises. Manau, kad daug ką galima būtų padaryti, kad patikimiau atrodytume Rusijai ir kitoms šalims. Turime parodyti, kad mes neskriaudžiame mažumų, kad visi turi teisę į savo žmogaus teisės. Dėkuoju. Dabar vėlakė pranešimas dėl Afganistano strategijos. Ar lakė pranešimas? Pandaun. Dėkoju, pirmininkė. Matome įprastą istoriją NATO ir rinktinės tautos. E, nepasiekė savo tikslų ir ES turi jiems padėti, jas ištraukti iš tos padėties. Na ir reakcija mano yra vėlgi įprastinė, reikia stipresnės ES ir tada efektyviau galėsime dirbti. Jeigu pažiūrėtume 63 dalį, tai situacija dar prastesnė. Ten paminėta, kad dabar turime prašyti Irano įsitraukti į šį procesą ir tokiu būdu spręsti Afganistano problemas. Gerbama pirmininkė, aš negalėjau patikėti, aš tris kartus perskaičiau e, šitą nuostatą, tokios nesąmonės neskaičiau niekada gyvenime. Tai tikr, tikrai netoleruotina, aš dėl to balsavau prieš. Tikuoju dabar ponas Anan. Ačiū pirmininkė. Man teko garbė lankytis Afganistane šių metų, anksčiau šiais metais sustikau su Junktinės karalystės, Estijos ir Danijos kariais, kurie kartu buvo toje pačioje stovykloje. Na ir iš karto turiu pasakyti, kad esu labai dėkingas mūsų valstybių narių vyrams, moterims ir kitų šalių kariams, kurie stengiasi užtikrinti tai, kad tokiame sudėtingame regione. Gal tik vieną dalyką norėčiau pasakyti apie šį pranešimą. Atrodo, kad mes darome vieną klaidą, kaip ir vakarų alijansai. Tai susijęs su su aguonų naikinimu. E, mes e, uždraudėjams auginti aguonas e, pavertėme juos nusikalteliais, blogiečiais, nes jie negali patenkinti to, nes yra trūkumas didelis opiatų ir e, yra didelis poreikis jiems, nes turėtume spręsti turto teisės į turtą atstatymo klausimą. Ora, eh, la dichiarazione di voto sulla creazione. Ačiū. Dabar paaiškinimą dėl balsavimo dėl nuolatinio krizio valdymo mechanizmo eurozonos finansiniam stabilumui apsaugoti sukūrimo. Ponas Įgins. Ačiū pirmininkė, aš balsavau prieš šią rezoliuciją, kuria sukūriamas nuolatinis krizių valdymo mechanizmas skirtas eurozonai. Nes Airijoje ir Graikijoje matome, kokia yra realybė. Tokiais mechanizmais yra gelbėjami, e, gelbėjamos finansinės sistemos, kuriuose dominuoja e, spekuliantai ir pelno siekiantis verslo rykliai ir užmirštami skurdė gyvenantys žmonės. E, taryba šiandien gali nuspręsti E, pakeisti Lisabonos sutartį ir suteikti savo daugiau galimybių spręsti dėl valstybėms narėms teikiamos finansinės pagalbos. Aš įspėju Airijos vyriausybę, ji neturėtų galvoti, kad e, ji be referendumo gali primesti žmonėms Lisabonos sutarties pakeitimą. Jau dabar mes esame priklausomi nuo TVF, kuris veikia finansinių rinkų spekuliantų vardu. Taigi mes reikalaujame referendumo dėl Lisabonos sutarties pakeitimų, kad airijos žmonės galėtų pareikšti savo nuomonę. Grazie, la seduta è sospesa fino alle ore. Ačiū. Posėdis stabdomas iki trečios valandos.